žiūrėdamas į tos pirmosius kompromisus, dėl kurių pavyko susitarti, manau, kad mes einame tinkamą kryptimį. Vis dėlto dar liko daug svarstytinų klausimų. Vienas iš jų, labai svarbus klausimas, yra tai, kad turime pripažinti Edvardo Snaudeno vaidmenį šiame procese. Aš manau, kad tas vaidmuo iki šiol nebuvo tinkamai pripažintas. Mes turime rasti sprendimą dėl jo padėties Manau, kad Europos parlamentas turi tarti savo žodį. Mums, mes neturėjome galimybės išklausyti jo. Šio proceso metu mes turime suteikti galimybę piliečiams ir nacionaliniams parlamentams e, rasti sprendimą, rasti būdą, kaip gauti visą informaciją. Mm Ponas Naudenas yra priverstas dabar būti Rusijoje ir manau, kad ir dėl Rusijos institucijų tos išeitis iš tos situacijos tikrai bus labai sudėtinga. Manau, kad mes turime kreiptis į nacionalis vyriausybės, į ES ministrų tarybą, kad jos prisimin, prisimtų atsakomybę dėl kontrolės ES vardu. Mes dabar kalbame tik apie JAV, bet kodėl nepripažįstame, kad tokių pačių problemų buvo ir ES valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū dabar, ponė Ernst. Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst möchte mich auch beim Berichterstatter. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Jam per labai trumpą laiką pavyko kartu su mes parengti projektą, tai padaryti labai greitai ir sėkmingai buvo parengtas pranešimo projektas, remiantis surinktais klausimais, taigi jis padarė visą tai, kas žmogui yra įmanoma per tokį trumpą laiką. Kaip kad daroma Europos parlamente, svarbu taip pat e, nepamiršti, jog reikia pažvelgti ir į valstybės nares. Mums nepavyko atsižvelgti tai, kas yra daroma slaptųjų tarnybų valstybėse narėse, išskyrus galbūt situaciją Junktinėje karalystėje. Dar daug ką galima pasakyti ir svarbu, kad nepamirštumėm šių klausimų, kalbėtumėm apie juos išsamei Europos teisės požiūrių ir per ateinančius porą mėnesių taip pat turėsime e, kelti šitos klausimus, nekalbant apie šio pranešimo rengimą. Ir tam tikrų sunkumų, kam reikalingos slaptosios e, tarnybos, kokios funkcijos jam pavinamas. Aš nenoriu užduoti čia tokių labai paprastų klausimų, reikia panaikinti ar nes turime kalbėti apie tai, kokios jų funkcijos, ir e, kokie įgaliojimo apribojimai ir kiek jų darbas kertasi su įstatymo viršenybė, kiek kelia įstatymo viršenybė į grėsmę. Slap, slaptosiam tarnybom e, suteikti galiojimai rimti duomenis. Tokiu būdu uh, kurio neįmanoma stebėti ir tai turi didžiulės įtakos įstatymų viršinybė. Aišku, šiame pranešime išsamei to neišnagrinėsime, tačiau pranešėjas daro viską, kas yra įmanoma šitoje situacijoje, tai kas daroma labai svarbu, manyčiau, tai vienas svarbiausių pranešimų, kurį tikiuosi patvirtinsime parlamente. Taigi, kokie uh, kertiniai elementai reikia padaryti viską, kad būtų e, sustabdytas e, neproporcingas ir neprižiūriamas duomenų rinkimas. Masinis duomenų rinkimas. Apie tai jau kalbėjome, kai kalbėjome apie duomenų apsaugos paketą. Taigi e, reikalingas principinis supratimas, koks turėtų būti nacionalinis saugumas, ką ta samprata apriepia ir kaip ES turėtų būti sprendžiami šie klausimai. Kadangi negalima nuolat Europoje kartoti, kad tai valstybių narių kompetencija, tai tiesiog per lengvas atsakymas. Na, kas man nepatinka, kalbu ne apie pranešimą, bet apie pačias diskusijas, tai visas tas klausimas valstybių narių pasitikėjimas, kad turime atkurti valstybių narių pasitikėjimą. Jau sakiau, kad um, man kliūva šitas klausimas, kalbame apie piliečius ir vyriausybės, tą reikia aiškiai pasakyti, piliečiai turi turėti galimybę, turi galėti pasitikėti sistema, kurioje gyvena, turi galėti plėtoti šitą sistemą, tai susijęs su piliečių santykiai su vyriausybėm, apie tai turime kalbėti, toks kontekstas. Negalime kalbėti apie amžiną tiesiog tautų draugystę ir neturime elgtis kaip Junktinių valstybių vasalai. Turėtumėm galėti e, spręsti šitos klausimus vienodom teisėm. Tokia viena problema būtų susijusi su klausimu, su pačiu klausimu, ne su pranešimu. Aišku, galime kalbėti apie saugią žuovėje, galime kalbėti apie Europos PNR, e, apie SWIFTą apie saugumo garantą galime kalbėti, bet kokias dar priemonės turime, išskyrus tuos žodžius, kuriuos galime išsakyti šitos klausimus. Turime kelti šitos klausimus. Duomenų saugumas Europos parlamente labai svarbus klausimas. Viskas turi savo kainą. Apie tai jau kalbėjome, reikia nu, numatyti tam reikalingas lėšas biudžete ir galiausiai būtų gerai, kad būtų parlamente sukurtas um, duomenų apsaugos pakomitas, galbūt per kitą uh, kadenciją. Bet uh, šiaip jau daugiau viskas buvo pasakyta. Aš uh, dabar nusimu pirmininkės kepurė, jeigu taip galima pasakyti, kalbėsiu Alde frakcijos vardu, ačiū pranešėjui, turint galvoje, kad laiko buvo nedaug. Ir tai, turint galvoje tai, kas atskleista yra, tai turbūt savaime suprantama, kad mes čia teikiam rekomendacijas jau kitos kadencijos parlamentui pranešime, kad būtų parengtas tam tikras veiksmų planas. Ir žinoma, e, neįtikėtina, kad Europos parlamentas vienintelė institucija Europos Sąjungoje, kuri tyrė šitą klausimą vienintelė institucija. Pati JAV, tiesą sakant, kur kas daugiau padarė, kad pasiaiškintų, kaip viskas yra, negu kad padarė Europa. Todėl man atrodo, kad tai, kad vyriausybės ir toliau e, tyli, kad atsisako tai įtraukti į tarybos darbo atvarkę. Ir, e, bet, kok, bet kokių kitų susitikimų, kurie protokoluojami darbo atvarkę, man, man atrodo, kad tai yra tiesiog uh, didžiulis skandalas. Valstybės uh, narės yra įklimpusios, tai arba jos bendradarbiauja su JAV ir, ir, ir pačios dėgia masinio sekimo sistemas. Tad svarbu šitą darbą tęsti per kitą kadenciją, kadangi uh, gali būti atskleista ir, uh, ir daugiau naujienų, turiu galvoje Belgokom atvejį, dabar Belgijos uh, teisėtvarkos institucijos tyria kaip tik tai šitą atvejį ir esu tikra, kad per artimiausius metus apie tai daugiau sužinosime. Uh, Dėl rekomendacijų kelios, man atrodo, svarbiausios. Pirmiausia, atkurti arba stiprinti Europos piliečių teisinę apsaugą. Antra, stiprinti žvalgybos tarnybų priežiūrą nacionaliniu, o taip pat ir Europos lygmeniu. Trečia, ir manau, kad tai svarbi rekomendacija, uh, investuoti į informacinių technologijų saugumą, apsaugą, į pačių informacinių e, sistemų saugumą reikia investuoti ir ketvirta turime užtikrinti, kad e, ypač, kai kalba eina apie pažeidžiamas grupės arba grupės, kurios yra ne, neapsaugotos, bet kurios atlieka labai svarbu vaidmenį e, mūsų demokratiniai visuomeniai gyvendė statymų viršenybę. Tas grupės reikia apsaugoti, turiu galvoje žurnalistus, teisininkus, politikus, e, kitus viešuosius asmenis, tuos, kurie atkleidžia informaciją, taip pat turiu galvoje ir gydytojus. Ir Penkta Ką norėjau pažymėti dėl tarptautinių sustarimų, e, norėčiau rekomenduoti, kad sustabdytumėm e, juos kaip įmanoma e, greičiau, tiksliau, nedėlsiant, kadangi jų vertė nulinė. Ir esu tikra, kad valstybės narės gali labai greitai mums pateikti reikiamus paaiškinimus ir galiausiai neturėtumėm susikoncentruoti vien tik tai JAV. JAV daro tai, ką daro visi, tik tai tiek, kad jų pajėgumai yra didesni. Valstybės narės daro tą patį, Rusija daro tą patį. E, žinome apie masinį e, siekimą susijusių su sočiu, ne tik tai masinis duomenų rinkimas, bet taip pat duomenys ir saugomi labai ilgą laiką. Ir šįryt e, sužinojame, kad Rusijos vyriausybė įsilaužė, yra įsilaužusi į pačias įvairiausias informacinės sistemas. Mm Kinija, esu visiškai tikra, tą patį daro, taip pat ir kitos valstybės. Tai nesusikoncentruokime į JAV, susikoncentruokime į principus. Tiek norėjau pasakyti. Dar trys kalbėtojai mano sąraše, pana Koratsa Bild. Ačiū, pana pirmininkė. Aš sutinku su šešėlinė pranešėjų šalia frakcijos. Mes turime kalbėti apie principus. Ir ponas Naudenas e, pasirinko Rusiją, tai taip pat nėra atsitiktinumas. Rusija taip pat nėra neįsitraukusi į šios klausimus. Labai svarbu, kad parlamentas atsižvelgtų į piliečių e, susirūpinimą, kaip kuriame renkami duomenys e, ir kaip jie yra saugomi. Mes turime labai rimtai apie tai padiskutuoti ir aš norėčiau padėkoti ponui Klaud Marajas už jo atliktą darbą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad sutinku, kad masinis stebėjimas nėra susijęs su saugumu arba nacionaliniu saugumu, tai yra susijęs ir su asmens duomenų apsauga ir pagrindinėmis teisėmis. Aš norėčiau e, pakalbėti apie mano pateiktus e, pakeitimus. Mes neturėtume supainioti tyrimo komisijos ir teisminio proceso, parlamento ir tribunolo. Mes turime pagalvoti, kaip griežtai elgsimės su valstybėmis narėmis ir su nuosprendžiais. Turime pripažinti savo vaidmenį. Ir galiu pasakyti, kad kartais mūsų kalbos nėra konstruktyvios ir bendradarbiavimas tarp ES institucijų yra ne visai toks, koks turėtų būti. Mes turėtume, jis turėtų būti pagrystas abipusių pasitikėjimo ir mes turėtume gerbti subsidiarumo pagrindinį principą ir negalime teikti, kad nepasitikime kažkurios valstybės narės e, veiksmais. Mes kūrėme patariamuosius organus, e, papildomai kūrėme biurokratiją ir aš norėčiau sužinoti, kokia yra tokių struktūrų pridėtinė vertė. Nacionalinėse valstybėse yra nacionaliniai parlamentai, yra įvairių priežiūros sistemų, žinoma, reikia užtikrinti demokratinę priežiūrą, turi būti užtikrintas žvalgybos tarnybo atskaitingumas, tačiau aš nesu įsitikinusi, kad tai yra geriausias būdas. Pats geriausias būdas turėtų būti iš tiesų ne Europo lyg, Europinio lygio stebėjimas. Ir aš būčiau linkusi gerbti valstybių narių apsisprendimą. Jeigu mes manome, kad daroma nepakankamai, turėtume prašyti, kad būtų atliekamos reformos valstybėse narėse. Taip pat e, turėtume elgtis patikimai. Mes prašome įtikinančių įrodymų ir aš galėčiau dabar prisiminti e, FRA įstatymą Švedijoje. Jis buvo patvirtintas po ilgai trukusių diskusijų parlamente. Jam buvo pritarta dauguma parlamente 2009 metais ir šiame įstatyme yra numatomas įvairių lygių priežiūros mechanizmas ir kitos vakarų šalis dabar žiūri į šią sistemą, siekdamos užtikrinti geresnę apsaugą. Toliau. Žaliųjų kandidatas Europos parlamento rinkimuose buvo pakviestas atvykti ir pristatyti Švedijos pavyzdį ir jis gali pasinaudoti šią parlamento platformą, užsipuldamas šalies vyriausybė ir mes rengiame savo pranešimą vadinamais liudijimais politiko, kuris užsipuola savo šalies vyriausybę. Mes leidžiame, kad šiuo parlamentu būtų naudojamasi daryti vietinę politiką. Ir aš manau, kad tai nėra įtikinantis įrodymai, tai yra visiškai neprimtina ir pasibaisėtina. Aš norėčiau paklausti, kaip mes galime kviesti žmonės teikti liudijimus, kai tai yra tik politika. Toliau. Ne europinės bendrovės, jų darbas užtikrinant apsaugą internete. Tai yra labai pavojingas dalykas. Mes negalime išspręsti problemos, užkirsdami laisvėj, kelią laisvę internete. Taigi aš sutinku su Axel Vos. Mes turime kurti nepriklausomą technologiją Tačiau mes negalime užkirsti kelio įmonėms dalyvauti konkursuose iš JAV arba kitų pasaulio dalių, jeigu jos turi konkurencinį pranašumą pagal mūsų taisyklės. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė. Neturėtume žaisti su ugnimi, kai kalbame apie santykius su savo sąjungininkais. SWIFT sustarimas, sustarimas dėl keleivių duomenų įrašo Jeigu nebuvo pažeidimų, mes neturėtume išaldyti tokių susitarimų galiojimo. Ir neturėtume išaldyti dėrybų dėl priekybos susitarimų. Prezidentas Obama pareiškia, kad JAV sistema yra peržiūrima ir mes į tai turime atsižvelgti savo diskusijose. Aš lauksiu diskusijų su kolegomis dėl tolesnio dokumento tobulinimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, dabar ponas Pirka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jo pademonstruotą įsipareigojimą ir už puikiai atliktą darbą per tokį trumpą laiką. Pranešimas yra labai įdomus. Aš pritariu Axel Foss kad vis dar esama tų tokių vietų, kur būtų galima pagerinti pranešimą ir tam tikras detalės. Šiandien mes svarstome pakeitimus ir aš norėčiau, kad pranešėjas pateiktų savo nuomonę apie pateiktus pakeitimus. Aš turiu keletą savo pastebėjimų, bet pirmiausia norėčiau pasidalinti bendro pobūdžio pastabomis. Visi mes žinome, kad šnipinėjama ir Junktinės Amerikos valstijos šnipinėja, jos turi tam tikrų technologijų, taip pat esama ir politinės valios tokiai veiklai vykdyti. Tačiau JAV nėra vienintelė. Yra kitų galių, kitų valstybių, kurios vykdo tokią veiklą, mes galbūt ne visuomet esame apie tai informuoti. Ir mes turėtume matyti platesnį vaizdą. Kita pastaba. Apsisaugojimas nuo šnipinėjimo įeina į nacionalinę valstybių narių kompetenciją. Mes taip pat žinome, kad bendradarbiavimas tarp nacionalinių policijos pajėgų ir saugumo pajėgų galėtų būti labai naudingas. Todėl ir buvo įsteigtas Europolas. Mes suvokiame, kad tarp valstybinis bendradarbiavimas yra vertingas. Toliau. Mes žinome, kad nepakankamai buvo investuota į infrastruktūrą ir mes turime pasikliauti JAV turimą infrastruktūrą informacinių technologijų sektoriuje. Todėl ateityje turime žvelgti į šį sektorių ir siūlyti pakeitimus. Aš pateikiau pakeitimus į visą tai atsižvelgdamas. Pirmiausia, aš galvau apie tai, kad reikia išplėsti mūsų stebėjimo lauką, žiūrėti ne vien į JAV. Toliau ir norėčiau, kad tai būtų rimtai panagrinėta. Aš siūliau, e, siūlau pabandyti pagalvoti apie kitokias bendradarbiavimo galimybės. Galvoti ne tik apie ES agentūrų bendradarbiavimą, nors tai yra viena iš galimybių, bet koordinuoti reikėtų veiklą ir tarp skirtingų nacionalinių valdžios institucijų, nes mūsų tikslas, bendras tikslas turėtų būti apsaugoti ES piliečius, pramonę ir mokslinius tyrimus. Turime apsaugoti visą tai nuo šnipinėjimo iš išorės. Tai padėtų mums susitvarkyti viduje, kartais valdžios institucijos viena su kita konkuruoja ir manau, kad tokią galimybę reikėtų mums panalizuoti. Turėtume pagalvoti apie galimybę e, atsilaikyti prieš tokį šnipinėjimą. Toliau reikia investuoti į informacijų technologijų infrastruktūrą, į mokslinius tyrimus, į kompiuterinę debesiją, kad nebebūtume priklausomi šiuose srityse. Turime pasirūpinti autonomiją, domenų apsaugą ir saugumu. Pirmininkė ponas Pirker kalbėjo, dabar ponas Mulderis. Ačiū. Aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją Klaudą Morajas. Jis tikrai parengė labai gerą pranešimą, kuriame atspindėtos komitete išsakytos nuomonės. Aš pats pristačiau ne vieną pakeitimą Ir turiu pasakyti, kaip ir prieš mane kalbėjo, kad mes labai daug kritikuojame JAV. Ta kritika kai kuriais atvejais yra pagrista, tačiau kita vertus mes turime plėtoti savo pajėgumus, turime turėti savo duomenų banką, turime kurti, kaupti informaciją, kad galėtume kovoti patys su terorizmu. Ir turime, žinoma, koordinuoti savo veiklą su JAV tačiau mes teikdami informaciją JAF negalime teikti jos masiškai. Ir be to į mumis turi būti kreipiamasi prašant vienos ar kitos informacijos. Pirmininkė dėkoju. Nežinau, ar Europos komisija norėtų pateikti pastabų. Esu užsirašiusi tris pavardės. Ne, komisija nenori kalbėti o pirmininkaujantį valstybę irgi ne. Taigi grįžtame prie pranešėjo, ponė Morajas. Ačiū pirmininkė. Aš labai puikiai suprantu, ką sako ponas Pirker. Taip, uh, mūsų darbo tvarkė yra neįprasta. Viena vertus darbo tvarkėje pasakyta pakeitimų svarstymas, bet dabar tas pakeitimų svarstymas tikrai nevyksta. Pakeitimai paprastai svarstomi šešėlinių pranešėjų posėdžiuose ir ten aptariami paprastai tokie pakeitimai, kurie susijęs su technologijų naujovėmis ir taip toliau, pavyzdžiui, kaip pono Mulderio pakeitimai. Ten jie aptariami labai detaliai. O čia mes galime pasidalinti tik pagrindinėmis mintimis. E, dabar išsamus pakeitimų svarstymas nevyksta ir tikrai negaliu dabar apžvelgti kiekvieno pakeitimo. Bet dabar gal tiesiog sureaguosiu į kai kurias pateiktas pastabas, išsakytas pastabas. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Mulderio ir pono Vos pirmosios minties mes tikrai puikiai suprantame ES kompiuterinių debesų klausimo svarbą. Mes Pračioje pradžioje parengėme darbinių dokumentų. Pavyzdžiui, ponas Fos kalbėjo apie saugumo garantą, apie mūsų pačių pajėgumus, apie technologijas. Čia kyla klausimas, kaip Europos parlamentas e, vertina visus šios dalykus. Pone Intfeld minėjo, kad e, jeigu viską pasigilintume, tai to pranešimo nebaigtume iki e, kadencijos pabaigos, tai būtų parengta vis ištisa skaitmeninė darbo atvarkė. Kai kurie pateikti pakeitimai yra tikrai inovatyvūs, juose yra gerai apmastytų minčių ir mes juos labai rimtai vertiname per šešėlinių pranešėjų susitikimus. Pirmame susitikime mes kalbėjome apie tarptautinius duomenų perdavimus, TFT, TTIP, saugumo garantą. Diskusijos tęsis per kitus susitikimus ir aš su savo kabinetu tikrai pasistengsiu, kad būtų pasikalbėta su kolegomis, kurie teikia pakeitimus, kad jie žinotų, kas buvo padaryta su tais pakeitimais šešėlinių pranešėjų sustikimuose. Mm. Kai kurie iš tų pakeitimų tikrai yra ypatingi. Dar Norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Visų pirma, tai, kas sakė ponas Vos. Taip, tai, ką jis sakė, atitinka EPP pateiktus pakeitimus. Iš esmės, šis pranešimas yra daugelio parlamento narių ilgų darbo valandų rezultatas tuose susitikimuose, kuriuose aptariami kompromisai, yra labai atidžiai išnagrinėjami visi pagrindiniai klausimai. Siekiant kompromiso yra gilinamasi ir visų pakeitimų ir tam tikrų sutarčių e, turinį ir formą bei toną ir tai daro visi šešėliniai pranešėjai. Mes čia kalbame apie pranešimą apie tyrimą. E, taigi čia mes koncentruojamės ir į turinį ir taip pat pateikėme tekstą išoriniai auditorijai. Pateikėme savo nuomonę apie tai, kaip vertiname liudytojų parodymus ir panašiai. Ir pavyzdžiui, kai kurie keliami klausimai, tai yra etikos klausimai, technologijų aspektai, jie turi būti formuluojami labai atidžiai. Taip pat buvo paminėtas ir saugumo garantas, ir Europos kompiuteriniai debesis. Ponas Albrecht taip pat pasisakė ir jo pasisakymas iliustruoja tuos įvairius pasiūlymus, kuriuos teikia skirtingos frakcijos. Jis kalbėjo apie Edvardo Snaudeno klausimą, tai atspindėta ir pakeitimuose. Šie dalykai svarbus. Mes turime labai aiškiai matyti, kokius konkrečius pasiūlymus teikia įvairios frakcijos ir kaip tuos pasiūlymus nagrinėti šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Aš laikausi principo tokius pasiūlymus nagrinėti kaip galima atidžiau, kropščiau ir skaidriai. Mes turime labai skaidriai visą tai nagrinėti ir aš tikrai dabar nekantriai laukiu kitų dviejų šešėlinių pranešėjų posėdžių. Jie tikrai bus labai intensyvus. Manau, turime dirbti labai skaidriai. Šis klausimas parlamentui politinių požiūrių yra labai delikatus ir manau, kad mes dirbame tinkamai ir, kaip sakė ne vienas narys, joks nacionalinis parlamentas nedirba šio darbo, ne vienas nacionalinis parlamentas nesugebėjo priepti tiek daug klausimų ir kontrolės ir kitų dalykų. Ir dabar mes turime labai gerai pagalvoti, kaip pristatysime šio darbo rezultatus visuomeniai, plačiai visuomeniai, Taigi turėsime pagalvoti apie komunikaciją ir mes per kitus šešėlinių pranešėjų susitikimus e, aptarsime tai, ką savo pasisakymę minėjo e, ponas Mulderis. Kornelija taip pat kalbėjo apie ateitį. Taip mes norime, kad šis dokumentas liktų aktualus ir ateityje. Norime parengti veiksmų planą. Sofi taip pat pateikė išsamių pastabų, paminėjo ribis korpus ir veiksmų planą ir kad reikia, jog šis dokumentas būtų aktualus ilgai. Pone Bilt minėjo šio pranešimo pridėtinę vertę. Pone Bilt, ne, aš kalbėjau ne apie pranešimo pridėtinę vertę, bet apie Europos lygio institucijos valdybos vertę. Taip, jūs kalbėjote apie institucijų įsitraukimą, ar taip? Pirmininkė, gal nereikėtų gilintis į tokias detalės. Taip. Kitiems kalbėtojams pasakysiu, kad mes tikrai džiaugiamės pakeitimais. Tie kolegos, kurie dalyvavo tyrimė, e, pateikė labai gerai apgalvotų pakeitimų ir dabar galiu tik pažadėti, kad tie pakeitimai bus labai išsamei ir skaidriai nagrinėjami. Ir vienas dalykas, kurio galime pasimokyti iš šios diskusijos, e, yra tai, kad reikia pranešti pakeitimų autoriams, kaip pakeitimai bus nagrinėjami šešėlinių pranešėjų susitikime, kad jie žinotų, kas nutiko su, su jų pakeitimais. Taip pat noriu padėkoti visiems darbuotojams ir sekretoriatui už mm, sunkų darbą. Ir tikrai buvo minėta, kad buvo atliktas milžiniškas darbas, tai nėra įprastas pranešimas, nėra įprastas tyrimas. Dėkoju sekretoriatui, darbuotojams ir visiems šešėliniams pranešėjams, kurie tikrai skyrė laiko mūsų susitikimams. Už tai esu labai dėkingas. Ačiū. Ačiū. Manau, kad tikrai e, darbuot, visi darbuotojai, padėjėjai, sekretoriatas nusipelno tos padėkos, kurią jūs išreiškėte. Mm, jų darbas labai vertingas, nes tikrai siekti kompromisų, turint tiek daug pakeitimų, neįmanoma tokiame bendrame komiteto posėdyje. Ir labai gerai, kad jūs sakėte, kad stengsitės tuos pakeitimus nagrinėti kaip galima skaidriau. Ačiū, dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Komisijos komunikatas Europos parlamentui ir tarybai dėl Viduržėmio jūros regiono darbo grupės veiklos. Kiek suprantu, mūsų kalbėtojas, pranešėjas, jis yra Europos komisijos vidaus reikalų generalinio direktorato už atsakymą. Direktorius atsakingas už migraciją ir prieglopstį, ponas Mušel, dar neatvyko, Tai reiškia, kad mums reikia ir vėl daryti dešimties minučių pertrauką. Labai tikiuosi, kad vėl visi susirinksime trečią valandą ir pratesime darbą trečią valandą. Colleagues, colleagues, can I ask you to... Kolegos, norėčiau paprašyti visų susėsti. Atvyko ponas Mušelis, taigi galime tęsti posėdį. Okay, colleagues, we're, uh, we resume the meeting now, so can everybody take their seats, please? And take their... Tęskime posėdį. Prašom susėsti, tie, kas nori tarpusavį kalbėtis, darykite tai už salės ribų. Kaip žinote, po e, laivo avarijos įvykusios prie Lampedūzos e, e, krantų 13 spalį, kai žuvo daugiau negu 360 migrantų, tai var taryba nusprendė sukurti Viduržėmio jūros regiono darbo grupę, ji buvo įgaliota e, nustatyti prioritetinius veiksmus, kad būtų galima veiksmingiau trumpoje laikotarpiu taikyti Europos politiką ir priemonę. 13 gruodžio 4 komisija patvirtino komunikatą dėl šitos darbo grupės darbo. Tai buvo pateikta diskusija TVR taryba gruodžio 5-6 dienomis, po to tai aptarta buvo vadovų tarybos gruodžio 19-20-13 metais. Europos parlamentas nusintė laišką komisijos nariai Malmström laiškė apgailestavo dėl to, kad parlamentui per vėlai pateikiama informacija ir neišsami informacija pateikiama apie darbo grupės susitikimus. Norėčiau priminti prievalę kylančią iš pagrindų susitarimo tarp komisijos Europos parlamento dėl to, kad būtina e, informuoti apie komisijos sutikimus su nacionaliniais e, ekspertais ir konkrečiai susitarimo prie, pirmo priedo antrame punkte yra numatyta, kad komisija įsipareigoja siūsti parlamentui tos pačius dokumentus, kuriuos siunčia nacionalinės valdžios institucijoms apie e, posėdžius ir įsipareigoja perduoti tos dokumentus, įskaitant darbo atverkės. E, Persiusti tai į funkcinę parlamento pašto dėžutę, tuo pat metu, kai tai siunčiama nacionaliniam ekspertams. Esu e, tikra, kad komisija užtikrins, kad tokie informacija bus siunčiama, kaip yra numatyta pagrindų sutarime. Dabar sveikinu pono Mušeliu, migracijos ir prieglapšio direktorių iš vidaus reikalų generalinio direktorato, kuris pristatys komisijos komunikatą. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs pasakėte apie dokumentų siuntimą, o po to pereisiu prie komunikacijos turinio pristatymo. Tiesą sakant, darbo grupės Europos komisija nelaiko ekspertų grupę. Grupės narės yra valstybės narės, susijusios valstybės narės, agentūros ir e, ta grupė skirta ir aptarti trumpalaikiam veiksmam e, skirtiem įvykiams Lampedūzoje. Tai iš tiesų e, nepateko šitos grupės e, e, darbas, jam netaikomas, jam netaikomas nuostatos, kaip numatyta sutartyje. Darbo grupės posėdžiam pirmininkavo komisija, aš pirmininkavau ir turėjau tikinti darbo grupės narius, kad e, būtų parengtas komisijos komunikatas, kad tai būtų pristatyta institucijoms. Ir e, taigi dabar e, tarybai ir parlamentui ir yra patiktas komisijos komunikatas dėl darbo grupės. Taigi na, taryba ir parlamentas gano tos pačius dokumentus. Tai yra komisijos komunikatas. Dabar darbo grupė jau baigė savo darbą, atliko Tai, kas buvo pavesta ir dabar taryba ir parlamentas turi susipažinti su tais veiksmais ir būtų laikas pradėti gyventi veiksmus. Tad tokia mūsų pozicija. Tačiau, žinoma, buvo galima galbūt geriau informuoti parlamentą ir apgailę stauju, kad pakankamai to nepasiaiškiname apie šios dienos sutikimą. Pirmininkė, kad teisingai suprasčiau, taigi minėti sustikimai vyko Ne, dėl komisijos komunikato ir mes tuo pat metu e, gavome e, komunikatą kaip ir taryba. E, taip, komisijos komunikatas buvo pateiktas ir tarybai, ir parlamentui tuo pat metu. Darbo grupės įvy, atliktas anksčiau mes rėmėmės darbo grupės darbų rengdami komisijos komunikato, o jūs Sakote, kad apie darbo grupės e, darbą reikėjo pranešti Europos parlamentui, tačiau tai buvo specialus organas, mes konsultavome su savo teisės tarnyba. Ir aišku, gali mūsų nuomonės išsiskirti, mūsų teisės tarnybų nuomonės gali išsiskirti, tačiau mūsų pozicija tuo metu buvo, buvo būtent tokia. Tačiau perikime prie turinio, nes aš manau, kad turinys yra e, svarbus negu procedūra ir praeitis yra praeitis. Taip, pereisim prie turinio, bet procedūros svarbios yra, kadangi procedūros yra demokratijos dalis ir, kaip suprantu, mes komunikatą gavome, gavome darbo atvarkę ir kvietimą praėjus 15 dienų. Na, aišku, nesu. Nesakau, kad reikia gėduoti iš to paties rašto, kai kalbame apie naujų struktūrų kūrimą, apie sutikimus. Tai ne, ne, tam netaikoma, netaikoma sutartis, sutarties nuostatos turime taikyti bendrijos metodą ir būtent tokią žinią turime siūsti tarybai. Perkime prie turinio. Ačiū. Dėl pačios darbo grupės ji buvo e, sukurta po nelaimės Lampedūzoje, tai e, tarsi mūsų pažadino e, šitie įvykiai, parodysiu porą skaidrų ir čia matote įvykių seką. 360 žmonių e, žuvo spalio 3, po to vyko TVR taryba ir kaip tik tai e, ten ministrai susitarė įsteigti darbo grupę. Darbo grupė beje atsižvelgia į Europos parlamento rezoliuciją ir komunikate Pamatysite nuorodą Europos parlamento rezoliuciją, e, paminėti veiksmai nurodyti Europos parlamento rezoliuciją. Na, darbo grupės e, tikslas buvo nagrinėti trumpalaikius veiksmus, susitelkti į trumpalaikius, neilgalaikius sprendimus. Ir darbo grupė įvardijo penkis veiksmus. Taigi pirmasis veiksmas būtų susijęs su bendradarbiavimu su trečiosiam šalim, toliau regioninė apsauga, teisinių kelių Europos stiprinimas, kova su kontrabanda, sienų stebėjimas ir galiausiai solidarumas ir uh, pagalba toms valstybėm narėm, kurios yra, kaip mes sakome, priešakinį lygį, bendarbiavim su trečiosiam šalim. Kas čia būtų nauja, tai kad pirmą e, e, kartą EVT labai rimtai imasi migracijos klausimų. Tai nebuvo prioritetinis klausimas darbo atverkio, dabar taip yra ir turime pasinaudoti to momentu, kad gyventumėm uh, konkrečius veiksmus trečiose šalise. Taigi dirbėme su trečiosiomis šalimis, kurios yra pasirašysios mobilumo partnerystės. Pavyzdžiui, pastaruo metu tai Tunisas būtų, e, kuriame mobilumo partnerystė su ne viena trečiaja šalim, tačiau ko labiausiai reikia, tai konkrečių veiksmų vietoje, jeigu galėčiau pateikti pavyzdį. Daug migrantų Afrikoje išvyksta iš Libijos, tačiau Libija trūksta laivų kai e, pasieniečiai e, e, suima migrantus, sunaikina laivus, tai dabar laivų trūksta Libijoje, vyksta prekyba laivais tarp Tuniso ir, ir Libijos, labai sunku bendradarbiauti su Libijos valdžios institucijom, e, tačiau yra mobilumo, mobilumo partnerystė ir turime bendradarbiauti su Libijos valdžios institucijom, kad nebūtų prekiamų laivais tarp e, Tuniso ir Libijos kontrabandininkų. Tad vienas iš veiksmų tai būtų, tai iliustracija to, ką galima padaryti vietoje, taip pat e, reikia vykdyti informavimo kampanijas. Informavimo kampanijos vieno, buvo vienas iš pagrindinių veiksmų, kurie akcentavo darbo grupė, kad galėtumėm informuoti migrantus kilmės valstybėse, transtito šalise apie tą riziką, e, kuri, kuri jiems kyla, kai Europą keliaujama nelegaliai daug e, asmenų įsiskolina keliaudami, e, šeim, šeimos turi mokėti išpirkas, moteris yra prievartavimas, turime informuoti migrantus apie riziką ir turime galvoti, kaip sukurti teisinius kanalus, uh, Dėl teisinių kelių turime stiprinti regioninės apsaugos programas. Tokios e, e, programos jau yra e, sukurtos Šiaurės Afrikoje, kur kitur turime plėtoti perkelimo politiką. Komisija nekarta ragino valstybės narės padidinti perkelimo kvotas ir galiausiai turime stiprinti teisinius kelius į Europą, tai sunkiausia. Uh, Ir tai žinoma prieštaringiausias e, klausimas darbo grupės darbo atvarkė, kadangi valstybės narės nelabai nori e, stiprinti teisinius kelius į Europą, tačiau ką darome kovodami su nelegalia migracija, kai kalbame apie sezoninius darbuotojus, e, studentus, mokslininkus. Uh, reikia konkretaus teisų, teisės akto, konkretaus teksto, kuris sustiprintų tokius teisinius kelius. Procedūros dabar e, aptariamos konferencijoje dėl posto Stokholmo e, programos, e, kad būtų kaip tik tai galima sustiprinti teisinius kelius ir darbo grupė paprašė komisijos panagrinėti tą galimybę atlikti tam skirtus tyrimus. Toliau, kova su kontrabandininkais, organizuotų nusikalstamumu. E, čia kreipiamės į Europolą. Europolas dalyvavo darbo grupės ir parašėme e, parengti konkrečius veiksmus, bendradarbiaujant su valstybėm narėm, kad būtų galima išardyti kontrabandininkus. Tai labai sunku, kadangi tinklai veikia trečiosiose valstybėse. Tad iš tiesų mūsų galimybė jos pasiekti labai ribotos. Iš jų turime dirbti su tranzitiniam valstybėm, e, tokiom kaip Tunisas, Marokas, Libija. Egiptas, Turkija, kad galėtumėm kovoti su kontrabandininkais. Komisija taip pat peržiūrės galiojančius teisės aktus šioje srityje ir e, pasigilins, e, ar nereikia atnaujinti šitų teisės aktų, jeigu reikės imsimės teisėkuros iniciatyvų. Galiausiai sienų stebėjimas, žinoma, tai e, kertinis elementas. Kaip tik dabar vyksta operacija, kuri labai pagerino padėtį netoli Italijos, taip pat kalbant apie prieigas prie Lampedūzos. Žinoma, Frontexas vykdo operaciją, kaip tik tai e, dabar sustiprinome Frontexo biudžetą 7,5 milijonų eurų. Tai padarytas spalio mėnesį. Siekiame na, pagerinti e, vadinamai situacinį vaizdą regione, kad būtų galima nustatyti laivus, kuriuos e, reikia gelbėti. Taip pat daroma pažanga Kalbant apie reglamentą, e, kurį neigiamai įvertino teismas, dabar dirbame su primkaujančio Graikija ir atrodo poslinkiai visai neblogai yra, kalbant apie Frontexo operaciją, kuri kaip tik tai leis gyventyti e, aiškesnės tai, taiseklės dėl to, kas už ką atsakingas, išlaipinant asmenis. Taip pat e, vykdome veiksmus susijusius su solidarumu. Uh, su valstybių narių pagalba mobilizuojame skubių atvejų lėšas Bulgarijoje, kitose priešakinės linijos valstybėse, kad būtų galima sustiprinti pajėgumus priimti atvykstančius pabėgėlius. Kaip žinote, daugiau negu 10 tūkstančių asmenų atvyksta į Bulgariją atvyko spalio gruodžio mėnesiais, taigi didžiuliai e, srautai ir Bulgarijos valdžios institucijos negali sutvarkyti su tokiais e, srautais labai veiksmingai, taip pat didelės spaudimo patiria ir Italija, tebe patiria, tebe atvyksta Italijos teritorijoje ir rengiame e, taip pat skubios pagalbos priemonės tom valstybėm narėm. Norėčiau akcentuoti, kad solidarumas reiškia atsakomybę. Taigi ES ir valstybės narės teiks pagalbą, jeigu e, gaunanti pagalbą valstybė narė gyvendins akį e, komuniter. Ir pažydimo procedūra bus pradėta prieš tas valstybės narės, kurios ne visiškai gyvendina akį komuniter. Ir kitas žingsnis, e, darant išvadą, būtų gyvenimo etapas, turėtumėm daryti kur kas didesnį spaudimą vietą, komisija dirba su valstybėm narėm, su atitinkamom e, agentūrom, kad komunikatas e, neliktų tik tai popieriuje, kad tai būtų tikras veiksmų planas, kuris padėtų gerinti situaciją. Pateiksime informaciją vadovo tarybai birželį apie komunikato įgyvendinimą. Taip pat pateiksime informaciją ir TVR e, tarybai, e, galbūt kovą ir birželį, kad galėtumėm informuoti apie tos veiksmus, kur buvo imtasi po to, kai buvo patvirtintas komunikatas. Ir žinoma, Taip pat norėtumėm sužinoti ir jūsų e, nuomonę ir esame pasirengę bet kuriuo e, metu vėl pas jūs atvykti ir pateikti naujausią informaciją apie gyvendinimą. Um, Dėkuoju prieš suteikdama žodį pirmininkančios šalies atstovams. Norėčiau pasakyti, kad e, būtų naudinga nuolat gauti informacijos apie tai, kaip yra įgyvendinami šie dokumentai, dabar žinome, koks yra tikslas, kokie yra planai, tačiau būtų gerai stebėti, kaip praktiškai visą tai yra įgyvendinama. Todėl prašysime jūsų sugrįžti ir pateikti mums naujausios informacijos po maždaug mėnesio, kad pristatytumėte mums pažangos ataskaitą. Pirmininkaujantį Graikiją arba ponas Vulgarius arba ponas Kolecis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi turiu tokią galimybę, šiandien kalbėsiu graikų kalbą. Dėkoju parlamentui už šią galimybę. Graikija, kaip pirmininkaujanti šalis, mano, kad reikia nedelsant įgyvendinti numatytus veiksmus komisijos komunikate ir mes esame pasirengę stebėti, kaip yra įgyvendinamas šis dokumentas tarybos įvairiose konfiguracijose. Reglamentas dėl bendrų pasienio operacijų, kurias vykdo Frontexas. Mes parlamentas teikia mums pagalbą, baigiant renkti šį reglamentą ir jį patvirtinant iki rinkimų Europos parlamentą. Pirmininkė, yra vienas kolega norintis pasisakyti, daugiau norinčių pasisakyti nebus, taigi ponas Mulder. Ačiū. Pirmininkė, aš turiu klausimą komisijai. Jeigu teisingai supratau, yra numatyta vykdyti sustiprintą bendradarbiavimą su Europos kaiminėmis šalimis, ypač Viduržėmė jūros regione. Naujasis Eurosur reglamentas tokias galimybės numato. ES delegacijose ir ambasadose galima paskirti žmonės, turinčius konkrečių įgaliojimų, teikti informaciją apie pabėgėlių padėtį šalise. Ar komisija ketina pasinaudoti tokią galimybę, kuri dabar atsirado? O kitas klausimas yra susijusi su Italija. Italija buvo viena iš pirmųjų šalių dalyvavusių bandomajame projekte Eurosur. Tai buvo viena iš šalių, kuri labai skubiai įsteigė nacionalinį koordinavimo centrą, nepaisant šios tragedijos. Italija buvo pirmoji dalyvavusi Eurosur pirmininkė, kadangi daugiau nėra norinčių pasisakyti, suteiksiu žodį komisijos atstovui atsakyti į klausimus. Taip, ačiū dėl ryšių palaikymo pareigūnų. Mes stengsime kurti tokius pareigūnų tinklus trečiosiuose šalise. Aš manau, kad tokia praktika yra labai gera ir jeigu valstybės narės turi išteklių, e, gali jos pritaikyti. Ir tai labai svarbu, ypač kovojant su kontrabandininkais. Labai svarbu, kad susitiktų ryšių palaikantis pareigūnai keistus informaciją ir būtų kuriamos sinergijos. Dabar dėl jūsų klausimo susijusio su Eurosur. Jūs sakėte, kad Italija buvo pirmoji šalis. Aš ne visai supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Apgailę stauju dėl to. Iš tiesų e, gerai, gera žinia, kad Italija dalyvauja Eurosur. E, kitos valstybės narės stebi Eurosur veiklą tai, kad Italija buvo pirmoji, man atrodo, geras dalykas, tačiau galbūt nesupratau, ką jūs norėjote tiksliai to pasakyti. Pone Mulderi, nepatenkintas, taip, aš norėčiau patikslinti. Italija buvo pirmoji, kuri pradėjo bendradarbiavimą Eurosur ir Italija galėjo kreiptis į kitas valstybės narės prašyti pagalbos, o taip neatsitiko. Uh, tai gal Eurosur reikėtų tobulinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nes šiuo atveju mes matėme, kad tokio bendradarbiavimo nebuvo. Komisija. bet tai jūs kalbate apie konkretų įvykį, apie tai, kas nutiko Lampedūzoje. Nesupratau pirmą kartą, kai uždavėte klausimą, ką turėjote omenyje. E, šiuo metu yra vykdomas tyrimas, ar Italijos valdžios institucijos nepadarė tam tikrų klaidų ir ar tinkamai elgėsi sienos apsaugos tarnyba. Taigi aš negaliu dabar įsikišti, nes vyksta tyrimas ar buvo galima kreiptis pagalbos ar ne, kol kas pasakyti negalima. Šis nelaimingas atsitikimas įvyko šalia Lampedūzos salos ir galbūt buvo galima kreiptis pagalbos, bet aš nežinau, iš tiesų teisėjas spręs dėl šito atvejo. Pirmininkė, dėkoju. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dėkoju, ponė Mušel. Aš tikiuosi, kad galėsime jūs pasveikinti savo komitete ateityje, kad galėtumėte pristatyti pažangos ataskaitą. O dabar kitas darbo atverkės klausimas. Mano pačios rengiamas pranešimas visuomenės teisė susipažinti su dokumentais. Tai turėtų būti metinė ataskaita, tačiau kalba eina apie 11-13 metus. Tai yra trečiasis pranešimas, kurį rengia Libė komitetas, kad užtikrintų skaidrumą ES institucijose. Aš esu pranešėja ir parlamentarė ir turiu pasakyti, kad skaidrumas yra svarbiausias dalykas siekiant atkurti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. Tačiau turime pasakyti, kad e, skaidrumas dar nėra užtikrintas. Vis tik dar yra daug nereikalingo slaptumo. Mes gavome maždaug 85 e, pakeitimus. Aš e, neketinu dabar kiekvieno jo pristatinėti. Ponios Koratsa Bilt nebėra dėja, nes ji buvo viena iš pakeitimų autorių, kitų autorių nėra dėja. Daugelis pakeitimų buvo pateikta ponios Somer. Dėja negalėsiu jiems pritarti, nes jais norima e, sumažinti skaidrumą ir sumažinti galimybės susipažinti su dokumentais. Pone Koracio Bilt, pona Makoviai pateikė daug pakeitimų, jos prašo, kad būtų galima susipažinti su dokumentais institucijų svetainėse. Aš taip pat galiu pritarti pono Mulder pakeitimams. Jis dabar šnekasi telefonu. Šiuose pakeitimuose prašoma užtikrinti didesnį skaidrumą ekspertų darbo grupėse ir komatologijos grupėse. Taip pat galiu pritarti tiems pakeitimams, kuriuos pateikė ponas De Jong kad būtų skelbiami tarybos darbo grupių protokolai, taip pat, kad būtų įtraukiamos valstybės narės e, po Info Europe ETT priimto nuosprendžio. Taip pat galiu pritarti ponios Argentinį e, pakeitimams, kuris, kuriais yra prašoma, kad būtų taikomas skaidrumo reglamentas ir kad e, būtų laikomasi Orhuso konvencijos taisyklių susijusių su aplinkosaugos klausimais. Tokios būtų mano pastabos visiems dalyvaujantiems komiteto posėdėje. Balsavimas mūsų komitete greičiausiai įvyks paieškosime naujos dienos, greičiausiai 20 dieną vyks balsavimas, o plenarinėje sesijoje balsavimas greičiausiai įvyks kovo mėnesį. Komisijos atstovai ar norėtų pakomentuoti? Ne. Jeigu nėra prašymų pasisakyti, atrodo, kad taip ir yra. Na, greičiausiai apsvarstame šį klausimą. Tada iš tiesų sutaupėme daug laiko. Turime maždaug valandą. Ir dabar penktą kartą šiandien aš turiu nutraukti posėdį iki ketvirtos valandos. Pone Lebail atvyks ketvirtą valandą. Taigi kviečiu ateiti į posėdį ketvirtą valandą.